Mes chers collègues, bonjour. Sveiki, kolegos. Tikriausiai manęs pasilgote. Darbo tvarkės tvirtinimas. Jeigu niekas neturite pastabų, tai laikykime, kad ji patvirtinta. Pone Vim Vandenkam, sėskitės. Taigi pradėsime e, darbą. Susik E, Vimvanekam. Neskubėkite. E, gruodžio trečiosios posėdžio protokolas, jį turite, jeigu neturite pastabų, tai laikysime, kad jis patvirtintas. Toliau pirmininko pranešimai. Mm, dėkuoju. Norėčiau pranešti jums, kad Sprendimai, kuriuos patvirtino koordinatoriai per savo posėdį vykusi gruodžio 19 dieną, yra jums pateikti. Jeigu niekas nepateiks, atsiprašau, sausio 10. E, jeigu niekas iki pusės šeštos nepateiks pastabų, tai tuo met e, laikysime, kad jie patvirtinti. Ir noriu jums pasakyti, kad koordinatoriai vienbalsiai nutarė pas pasinaudoti 50 straipsnėje mūsų darbo tvarkos taisyklė numatyta suprastinta procedūra dėl e, breksito priemonių, nesant susitarimui. Taip pat su taryba ketiname, ketiname kaip galima greičiau pradėti darytis tam, kad trys tekstai būtų paskelbti laiku oficialiame leidinyje ir tokiu būdu bus galima išvengti bet kokio teisinio neaiškumo. Dėl šios priežasties e, pranešiai turi e, pateikti pakeitimus, jeigu tai būtų e, trečiadienį, sausio 23 dieną. Ir tai reiškia, kad šešieniai pranešiai frakcijų, kaip galima greičiau, turi susitarti nes pagal 50 straipsnį e, darbo tvarkos taisyklių pranešėjas e, gali tikti tik tai pakeitimus. Taigi žinote, kokia yra procedūra. Ir dabar perėsime prie labai rimtos ir sudėtingos temos. Aš labai džiaugiuosi, kad ponas Sloboda ir e, ponė Atelė yra atvykę pas mus, tai e, dabar kalbėsime apie pasiūlymą dėl direktyvos, kuri e, siūlo atsisakyti sezoninio laiko keitimo. E, tai, kitaip tariant, dėl pasiūlymo panaikinti direktyvą 2084. Suteiksiu žodį pranešėjai, paskui šešėliams pranešėjams ir pasvarstysime šį klausimą, o paskui suteiksiu komisijai žodį ir vėl pranešiai. Norėčiau dar priminti jums terminus. 28 e, sausio 12 valanda iki to laiko galima pateikti pakeitimus. O dabar pradėkime iškart. Pradėsime nuo pranešėjos. E, beje, ponios Ulskok nėra. Pone L. Labai ačiū. Tai būtent aš čia esu. Kalbėsiu švedų kalbą, prašau užsidėti ausinės, jeigu nesuprantat. Puiku. Aš kalbėsiu būtent, kaip pirmininkė sakė, apie Maritos Ulfskok nuomonę. Uh, Marita prašo. Men på grund av den nuvarande politiska situationen i Sverige äntligen har fått en regering så har Maritas resplaner. Ir dabar uh, Marita pati vėlavo, vėlavo atvažiuoti, bet ji atskrido būtent čia į Bruselį. Rapporto... Ji turi atvykti laiku e, į, į diskusiją su ekspertais. Soms baserade Ir dabar matome, e, kaip bus nuspręsta dėl e, žiemos ar vasaros laiko persukimo, kaip tai dažnai yra vadinama tikslas, tas, kad laiko nebereiktų persukinėti, kai bus rasta įrodymų, kad e, energijos taupimas didelė dalimi nevyksta. Didelė dalis žmonių pasisako prieš laiko persukimą ir daugelis sektorių neigiamą žalą dėl to patiria. Tačiau jeigu atsikratysime dabartinės sistemos, sukursime ir tam tikrų neigiamų neigiamų padarinių, kadangi mes kalbame apie vidaus rinką, transportas, komunikacijos yra e, pritaikyti e, sistemai su persukamu laiku, kaip kad yra šiandien. Todėl labai svarbu, kad transporto sektorius ir vidaus rinka E, turėtų pakankamai laikų šią pakeitimų įdėkti. Labai svarbu, kad būtų galvojama apie ilgalaikę perspektyvą ir viskas turi būti prognozuojama, kad pakeitimai nepadarytų didelės žalos keleiviams ir vartotojams. Transporto sektorius labiausiai e, pajaus įtaką, bet supraskime, kad visi e, transporto sektorius yra neatsiekimas nuo kitų sektorių. E, 30 tūkstančių lėktuvų ES oro uostose kiekvieną dieną pakyla arba nusileidžia visoje ES. Rengiant šį pranešimą e, buvo renkama informacija apie tai, kaip skirtingus sektorius įtakos laiko persikimo e, sustabdymas. Ir paaiškėjo, kad transporto sektoriu reikia didžiausio pasirinkimo, aš, pasirinkimo laikotarpio 18 mėnesio. Todėl pranešėja siūlo, kad 18 mėnesių laikotarpio laikotarpis turėtų būti nustatytas, kad visi susiję veikėjai turėtų laiko prisitaikyti. Vadinasi, valstybės narės, kurios ateityje keis nuolatinį standartinį laiką, derintų su Europos komisija ir valstybėmis, kitomis valstybėmis narėmis 18 mėnesių pakeitimus. Mes siūlome, kad data, kurią pasiūlė Europos komisija savo pasiūlyme, būtų išlaikyta ir pranešėja savo projekte siūlo, kad uh, tik praėjus dviejiems metams po direktyvos patvirtinimo laiko persukinėjimas būtų sustabdytas. Pranešėjas supranta, kad labai svarbu yra e, parengti šį teisės aktą ir jis dar šiais metais turėtų būti patvirtintas kuo greičiau, bet to pranešėja ragina visos valstybės narės bendradarbiauti parengiamuosiuose darbuose, kurie turės būti e, atliekant e, E, suteikiant, atliekami, e, palinkant valstybėms narėms laisvę pasirinkti standartinį laiką. Transporto sektoriui reikia harmonizuotos ir koordinuotos laiko sistemos. Kuo optimaliau tai turi pati padaryta. Mes negalime e, renkti sąrašo apie skirtingus laikus visos ES viduje. E, mes, e, aš noriu perduoti pranešėjos linkėjimus jums visiems, jie laukia tolesnių pakeitimų ir glaudos bendradarbiavimo su kitais šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Labai ačiū, ponė Hed. Dabar diskusijos frakcijos atstovai, ponė Svoboda. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai už jos parengtą pranešimą. Aš džiaugiuosi juo. Tai, kas buvo pasakyta, kad tik, tai, ką pasakė ponė Ulskok, man labai patinka, tikrai pritariu joms idėjoms. Tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad aš esu ne tik tai šešėlinis pranešėjas, bet ir pranešėjas jūri komitete. Būtent tą pačią temą. Todėl galėčiau pasakyti, kad e, ko gero teiksiu ir aš pakeitimo siūlymų, kadangi manau, kad e, šios iniciatyvos parlamente pagrindinė priežastis ir tikslas yra užtikrinti gyventojų sveikatą. Žinoma, transportas yra labai svarbus aspektas, tačiau manyčiau, kad gyventojų sveikata nulėmė, kad mes ėmėmės šios iniciatyvos. Todėl aš labai dėkoju už tai, kad jūs surengėte e, seminarą šią temą. Jis vyks e, tuoj po mūsų diskusijos. Aš pasižiūrėjau į dokumentus, susipažinau su jais ir matau, kad juose ypatingas dėmesys ir svarbiausia priežastis yra gyventojų sveikata, galvojant apie laiko keitimo stabdymą. Kaip aš jau minėjau, pateiksiu ir aš pakeitimo siūlymų. Ir dar kartą išryškinsiu būtent tą sveikatos apsaugos argumentą. O dėl galimos e, laiko keitimo stabdymo datos, datos, kai laikas nebebus, persukinėjimas, manyčiau, kad Europoje reikėtų laikytis. Dėkuoju. E, ponas Lutovskis. Dėkoju, noriu padėkoti poniai Ulskuk už pranešimo projektą. Mes labai esame patenkinti pasiūlytais pakeitimais jos komisijos pasiūlymui. EKR frakcija mano, kad dviejų metų perinamosis laikotarpis e, turi būti panaikintas tiksliau tai yra būtinas dalykas, kad visi galėtų pasi, prisitaikyti. Mes esame labai patenkinti e, pasiūlymu. Bet dar reikėtų akcentuoti ir komisijos vaidmenį labiau. Manau, kad komisija turėtų uh, E, koordinuoti skirtingų valstybių narių e, sprendimus pasirinkant laiko zoną. Manau, kad komisija turėtų surašyti e, darbų sąrašą ir imtis atsakomybės. Visuomenė taip pat turi būti informuota apie tai, kaip vyks darybos tarp komisijos ir valstybių narių. Deja, nematome sprendimo poveikio analizės ir turime pasakyti, kad komisija netliko namų darbų. Tikiuosi, jog vis tik tai ji tuos darbus atliks kaip galima greičiau. Taigi tiek norėjau pasakyti. Dėkoju. Dabar ponė Vilbao Barandika, dėkoju. Sveiki visiems, sveiki pirmininkė ir kolegos. Manau, kad kalbame mes dabar mūsų komitete apie pokyčius siūlomus, tai e, tuo reaguojama į piliečių iniciatyvą. Nepaprastai daug žmonių dalyvavo viešosiuose konsultacijose visose valstybėse narėse. Ir dabar turėtume išanalizuoti pranešimą. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą ir noriu uh, paminėti bent jau du aspektus, kaip sakiau, pirmą kartą kalbam apie tai komitete. E, dėl laiko keitimo padaikinimo reikėtų koordinuoti tai ES mastu, kad nebūtų nebūtinų neigiamų pasiekmių. Taip pat nenorime, kad atsirastų tam tikros e, pasiekmes neigiamos transporto sektoriuje, kurio, kurio užsimame mes visi. Antras dalykas - laiko zona, e, tai yra valstybių narių apsisprendimo reikalas. Ir man, e, taip pat galvant apie pranešimą, norėtųsi pasakyti, kad yra kai kurie neaiškus dalykas, dalykai ir nebūtinai visiems pritariu. E, pavyzdžiui, pakeitimuose nelabai aiškiai apiprieštas komisijos vaidmuo. Atrodo, kad pakeitimai, pasiūlymai bus atliekami valstybių narių, tačiau nematau jokio vaidmens komisijos, pavyzdžiui, koordinuojant e, tuos būsimus pokyčius. Antras dalykas, aš manau, kad būtų geriau turėti daugiau laiko perkelti direktyvą ir reikėtų visą tai daryti kartu mums visiems. Uh, Manau, kad reikėtų mums apibrėžti vieną konkrečią e, datą, galbūt numatyti daugiau laiko, kad būtų galima suderinti viską, ir žinoti, kada bus įgyventinti visi pakeitimai. Tokiu būdu teiksime daugiau saugumo visiems susijusiems sektoriams ir taip pat piliečiams bus aiškiau, jie žinos, kas vyks ir aišku, aš manau, kad svarbu būtina yra valstybėms narėms tarpusavėje koordinuoti darbus, nes tas, tie darbai bus labai svarbus. Uh, Ir atrodo vis tik tai, kad taryba, galbūt atsirado naujos informacijos, apie kurią nežinau, kad taryba nelabai pasirengusi žengti į priekį šioje srityje ir būtų labai malonu uh, tikėtis iš tarybos tam tikros pozicijos, kad galėtume žengti į priekį ir bent jau žinoti, ko nori atskirų valstybių narių atstovai. Ir uh, Aš tikiuosi, kad nereikės laik, laukti labai ilgai, nes dažnai dėlsiama ir paskui jau vos nevėluojama priimti sprendimą. Aš tikiuosi, kad per atinančias savaitės mes galėsime dirbti toliau su šiuo pranešimu, bet taip pat labai norėčiau pamatyti tarybos poziciją ir neaišku, dabar nežinau, ar komisija galėtų mums pasakyti, ką nors e, apie tai, ar paliksime šį klausimą kitai kadencijai. Dėkoju. E, dabar ponas Daliundė, prašom. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Mes žalieji džiaugiamės pranešėjos pasiūlymu baigti sezoninę laiko keitimo sistemą. Jeigu atsisakysime dabartinės laiko sistemos, padarysime teigiamos įtakos ES vidaus rinkai, vis transporto sektorių, priekybę per sienas, komunikacijos ir e, kelionės, palengvės dėl e, to e, pasibaigusio laiko keitimo. Tačiau tą rezultatą galėsime pasiekti tik tada, jeigu laiko keitimas bus gerai sukoordinuotas tarp valstybių narių. Ir mums e, šiek tiek neramu dėl to, kaip valstybių narių pavieniai sprendimai yra valdomi. Ir nors Europos komisija suteikia darybinį mandatą dėrėtis tarp valstybių narių, nėra garantijų dėl to, kad skirtingo laiko E, zonų diapazonas e, nesusidarys. Jeigu tie skirtumai atsiras, tai kainuos žymiai daugiau negu dabartinė žiemos ir vasaros laiko sistema. Taigi vienas iš pagrindinių tikslų e, dabar išlieka suderinti nacionalinius laiko sistemas, todėl aš raginu pranešėją stengtis suderinti laiko sistemas tarp valstybių narių. Ačiū. Ačiū ponė Dalunda, ponas Vim Vandenkampf. Eh, voorzitter, dank u zeer. Pirmininkė, labai ačiū. Turiu pasakyti, kad kaip koordinatorius transporto komitetui šį procesą labai atidžiai stebiu per pastarosius mėnesius. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų pranešė, šešėlinis pranešėjas Vanas Loboda ir jo padėjėjai taip sėkmingai padirbėjo. Tačiau asmeniškai nematau daug prasmės keisti esamą sistemą. Aš pasisakau už dabartinę sistemą. Pažiūrėkime į Niderlandų paramos asociacijas. Jos pasisako už vasaros laiką, sporto atsiprašau asociacijas, nes tada vasarą galima uh, aktyviau išnaudoti šviesų paros metą. Dviratininkai, pavyzdžiui, gali ilgiau važinėtis vasaros vakarais. Ir aš turiu klausimą. Aišku, kad yra žmonių, kuriems kyla sveikatos problemų dėl laiko keitimo. Ir ekspertai, kuriuos mes netrukus išklausysime, teigia, kad 5 milijonai žmonių atsakė į pono Junkerio klausimą o kur kiti 495 milijonai Europos gyventojų. Aš apie juos nieko negirdėjau. Ar tai e, didelė tylioji dauguma, kuri e, nebuvo apklausta tokia madinga tema, kas iš tiesų vyksta. Aš būčiau norėjęs sužinoti, ar ponas Junkeris neturi rimtesnių problemų rūpintis, kaip kad vasaros ir e, žiemos laiko keitimas. Ir aš suprantu iš to, ką sakė ponas Lobuda ir ką sakė ponė Hed, kad mes ir toliau sieksime išlaikyti vienodą laiko zoną, vieną laiko zoną tarp valstybių narių. Kaip kad būdavo iki šiol, sako kalbėtojas. ir atrodo, kad būtų norinčių pasilikti žiemos laiką, bet tada iškyla tarybos pozicija. Taryba atrodo nenori judėti iš mirties taško. Aš turiu pasakyti, kad dabar jau taryba savo poziciją suformavo dėl pirmojo mobilumo paketo, tačiau kol kas dar neturi nuomonės dėl laiko keitimas paketo. Pirmininkė, nekalbėkime apie mobilumo paketą dabar. Ačiū ponė Vin Van de Kampf. Jūs sakėte, kad e, kartu su ponu Rikė dirbote, o mes tęsime diskusiją. Panas Vandalin, prašom žodis jums. Ja, voorzitter, laten we nou gewoon. Ačiū, ponė pirmininkė. Pažiūrėkime realybėje akis ir supraskime, kad valandų laiko skirtumas būtų panaikintas ir tada Europa galės elgtis e, taip, kaip yra nuspręsta iki šiol. Tačiau man atrodo, kad e, po dideliu debesiu slepiasi mažas lietus ir rezultatų jokių iš esmės nepasieksime. Pažiūrėkime, kam ta direktyva skirta. Realybė tokia, kad e, e, Šiame pasiūlyme tik tai yra kalbama panaikinti vasaros ir žiemos laiko keitimą. Pranešėjos pasiūlyme apie tai nėra tiek daug kalbama, mes kalbame apie e, E, laiko keitimo panaikinimą tik po dviejų metų, o norima, kad viskas pasistumėtų greičiau. Taigi ši direktyva verčia mus tik tai susimastyti, ką toliau darysime. Atrodytų, kad viskas paprasta, tačiau Europoje skirtumai išliks ir Vokietija galiausiai pasirinks tokį patį laiko tarpą kaip Niderlandai ir Belgija, jeigu teisingai pranešėja sakė. Ir aš tada norėčiau paklausti, o ką darys kiti, ką mes čia dabar darome, ar mes čia tik tai e, bandome uh, išspręsti tai, kas jau nuspręsta, ar uh, kažką kito pakeisime. Prisiminkime, kad direktyvos tekstas netitinka to, apie ką mes kalbėjome jau anksčiau. Tai paliekamas tas dviejų metų terminas. Man atrodo, kad tai yra laiko ir pinigų švaistimas. Visi nori, kad būtų skirtamas tam laikas, kad būtų e, su ekspertais tariamas ir panašiai. Pone Vandalin, šiandien jūs geros formos, ar ne? Pone Maisner, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Aš dažniausiai sutinku su Vandalen, tačiau šiuo atveju aš matau situaciją visiškai kitaip. Tai nėra joks farsas. Mes e, jau seniai domėmės šią temą ir žmonės pasisako už tai, kad būtų atsisakyta laiko kaitaliojimo. Tai būtų sutaupama energijos, tai būtų išvengiama avarijų tamsių paros metu. Iš esmės tai, kas buvo, ko buvo siekiama laiko kaitaliojimu, nepasiteisino, kadangi nepasiteisino laiko kaitaliojimas ir transporto srityje atsirado papildomų sveikatos problemų. Buvo įrodyta Vokietijoje, kad atsirado daugiau širdies infarkto atvejų, padidėjo depresijos, savižudybių Ir visa tai, ko gero, siejama su laiko kaitaliojimu, bet to, kai pakeičiamas laikas, vaikai pradeda blogiau mokytis ir todėl yra pakankamai daug priežasčių nebekaitalioti laiko. Tuo labiau, kad šeimos galėtų pabūti ilgiau su vaikais ir kad vaikai ryte atsikėlė nebūtų jau pervargę, neišsimiegoję, taigi yra pakankamai daug priežasčių susijusių su sveikata. Aš jau ankstesnėje kadencijoje kalbėjau su komisaru Kalas, siūlydama atsisakyti laiko keitimo. Jis pasakė, kad tai yra labai sudėtinga tema, jis nenori jos liesti. Pone Bulst lygiai taip pat sakė, kad tai yra labai karšta tema. Mes, europiečiai, galime teikti, kad mes turime. Teisė sakyti, jog reikia atsisakyti to laiko toliau, bet nežinome, kokį laiką pasilikti. Pavyzdžiui, Sovietų sąjunga taip pat buvo pradėjusi kaitalioti laiką, tačiau tuo metu vis dėlto tai nepasiteisino ir ji atsisakymą. Kodėl mes turime būti kvailesni už kitus? Reikėtų priminti, kad kai Europoje buvo įvestas vasaros laikas, Šveicarijos referendume buvo nuspręsta, kad ji nekaitalios laiko, tačiau vis dėlto Šveicarija buvo priversta tai padaryti, kadangi Europos mastu ji turi, būtų turėjusi nepatogumų dėl mūsų pasirinkimo. Aš manyčiau, kad reikėtų grįžti prie žiemos laiko, tai yra normalaus laiko ir tas žiemos laikas turėtų būti įprastinis. Ir netgi Nobelio premija buvo skirta biomedikams, kurie įrodė, kad ir žmogaus organizmas, ir visų gyvūnų organizmai kartu bendrai funkcionuoja su žvaigždynai, su atmosfera, todėl nemanyčiau, kad Nobelio premija buvo skirta šiaip savo. Iš tikrųjų, tai buvo įrodymai, kurie labai svarbu žmogaus veikatai. Ačiū toliau, Ačiū toliau ponia Hautala. Ačiū. Me olemme tässä nyt keskustelemassa. Ačiū pirmininkė. Mes aptarėme komisijos pasiūlymą Tačiau pripažinkime, kad e, tema yra labai sudėtinga. 2015 metais moterų komitete e, buvo susidariusi ypatingai sudėtinga situacija ir labai keista, kad mes vėl grįžtame prie šios temos. Iš tikrųjų, anuo metu buvo situacija daug sudėtingesnė negu dabar, kai Suomijoje pirmą kartą buvo įvestas vasaros laikas, tuo metu būtent tą vasarą gimė mano vaikutis, todėl prisimenu ją puikiai. Buvo galvojama, kad turėsime daugiau laiko, šviesaus, šviesos laiko, tačiau aš nežinau, ar reikėtų laikytis šito sprendimo ir nežinia, ar 21 metais reikėtų keisti šitą sistemą. Žinoma, parlamentas gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, o valstybės narės, savai mes suprantama, turės pačios apsispręsti. Kolega Svoboda pasakė, kad pirmiausia reikia turėti omenyje žmonių sveikatą. Ji yra svarbiausias mums aspektas. Jau išgirdome pakankamai daug argumentų, išklausysime dar ir papildomų. Uh, apie tai, kokį sprendimą turėtų pasirinkti valstybės narės. Tai, ką pasakė kolegė Meisner, yra, mano manimu, teisinga. Būtent, kad Sovietų sąjungoje, ankstesnė Sovietų sąjungoje priemus laiko kaitaliojimą, dabar jo atsisakyta, dabar Rusijoje laikas nekeičiamas kadangi buvo suprasta, jog dėl laiko sukaliojimo atsirado papildomų problemų. Todėl mes turime pasimokyti ir šios patirties. Be to, galiausiai norėčiau pasakyti, kad tas e, atsisakymas reikštų, kad e, tokios šalis kaip Ispanija arba Suomija turėtų pakeisti savo laiko zoną, kadangi dabar biologiškai vertinančios šalis gyvena visiškai ne pagal savo biologinius laikrodžius. Labai ačiū. Pone Hautala, dabar ponui Dėly žodis. Vieną minutę, prašau kalbėti greitai, nes laiko turim nedaug. Labai ačiū, kalbėsiu labai trumpai, ačiū pirmininkė. Turėtumėm labai atsargiai uh, svarsyti šią temą, nes čia nuomonės labai išsiskiria. Jeigu pagalvosime apie atskirų valstybių narių interesus, tai pamatysime, kad viskas priklauso nuo geografinės vietos. Jo geografinė vieta e, suvaidino labai svarbu vaidmenį rengiant mobilumo paketą. Mane suintrigavo kolegų komentaras apie mobilumo paketą. Ir dabar tik trumpą pasvą pasakysiu. Europos komisija turėtų galiausiai pateikti vienokį ar kitokį pasiūlymą, kuris suvienytų, o nesuskaldytų Europą. Kadangi mobilumo paketas jau anksčiau buvo parengtas ir dabar mes e, tik tai kai, kuriuos, e, kai kurias valstybių narės turime stengtis sutaikyti. Ačiū. E, Van Miltenberg. Eh, Aš kalbėsiu taip pat olandų kalba. Aš galiu pasakyti, kad sveikinu pranešėjos darbą, jei galiausiai noriu pabaigti Europos komisijos svarstymus. Ir Europos komisija kalba apie uh, tai, kad laiką sukoordinuoti Europoje labai svarbu, bet kaip tą padaryti, kaip viską suorganizuoti. Pažiūrėkime Prancūziją, kaip suderinti laiką uh, su užžiūrio valstybėmis. Uh, Ir kaip tą padaryti su uh, kitomis kaimininėmis valstybėmis. Europos komisija, komisijai parengti pasiūlymą nėra taip jau paprasta. Taigi, kokios yra dabar didžiausios visuomenės problemos? Visi mokslininkai E, interpretuoja šią temą, bet interpretacijos skiriasi, kokios įtakos tai turės kelių saugai, kokios įtakos tai turės sveikatai. Man atrodo, kad atsakymas yra labai aiškus, kam tarnauja šis pasiūlymas. Ar nereikėtų paprasčiausiai sutikti su tuo, kad dabartinė sistema su žiemos ir vasaros laiku Europoje, kai viskas buvo koordinuota, e, nors ir yra šiokių tokių sunkumų, yra geriausia geriausias sprendimas iš blogiausių, sakykime. Ir tai leistų e, Europoje toliau išlaikyti suharmonizuotą e, laiko sistemą. Todėl aš siūlau, kad kai Europos komisija pateiks konkretų pasiūlymą, mes e, tą kryptimį pakeitimų ir parašytume. Ir galbūt tas klausimas atrodo smulkus, bet jis yra pakankamai svarbus. Nereikėtų raginti Europos komisijos uh, E, per daug laiko leisti tokiai temai. Aš manau, kad šis pasiūlymas yra pagrįstas poveikio vertinimu ir be abejo mes turėtume e, leisti dabar e, galutinį sprendimą priimti Europos komisijai ir nepamirškime, kad mes jau dabar taikome sistemą, kuri suderinta. Toliau ponas Kor, žodis jums. Ja, Dank, Ačiū pirmininkė nei vasaros laikas, nei žiemos laikas nėra problema, tačiau laiko kataliojimas yra didžiulė problema. Tiesiog žmonėms nepatinka tas keitimas, 80 procentų europiečių mm, nekelia. Dabartis laiko keitimas problemų ir jiems nes, jie nesuka galvos ir dėl to, kad to laiko kaitaliojimų bus atsakyta. Tai aš pritariu komisijos pasiūlymui. Ponas Rykiai, žodis jums. Dvi pastabas turiu, ponė pirmininkė. E, viena, e, viena pusė, kita į kitą pusę. Visų pirma, e, pritarent arba nepritarent laiko keitimui, išsiskiria labai skirtingų ir kontroversiškų nuomonių. Todėl priklausomai nuo to, kas mums aktualiausia, mes galime uh, pasi, pritarti laiko keitimui arba tam nepritarti. Ir e, niekam kol kas neaišku, koks bus galutinis sprendimas. Ir aš norėčiau paklausti, kodėl Europos komisija dabar e, bando tupėti kaip musė ant lavono. Turime prisiminti, kad šiame reglamente nėra numatyta jokių paprastų pakeitimų. Jeigu pradedame uh, E, pakeisti įprastą tvarką, galvodami apie tai, kas vyksta valstybėse narėse, atsižvelgdami į rimtus padarinius valst... E, vidaus rinkai, pavyzdžiui, transporto sistemai ir ne tik jai. Turėtumėm patys savęs paklausti, ar iš vis buvo verta teikti tokį pasiūlymą, bet yragi objektyvių e, argumentų už laiko keitimo sustabdymą, yra ir prieš. Ir ar nebuvo įmanoma tokio pasiūlymo teikti E, nenumatant jokių konstruktyvių pokyčių. Mes žinome, kad e, labai didelė dalimi viskas priklauso nuo valstybės narės. E, Suomija ir Portugalija ar vasaros ar žiemos laikas yra absoliučiai tas pats. Joms tas pakeitimas neturi absoliučiai jokios įtakos. Tad, todėl, kadangi mes negalime homogeniškos sistemos sukurti, aš manau, kad blogiausia, ko galim susilaukti, tai jeigu bus mūsų pasiūlymas užblokuotas taryboje. E, Van Miltenburgo pasiūlymą aš prisiminiau. Jis sako, kad Europos komisijai reikėtų uh, dabar galvoti, kaip atmesti šį pasiūlymą, nes čia nieko rimto nepakeičiame. Ačiū, baigiame uh, diskusiją. Noriu pasakyti, kad ši tema uh, taip pat nusipelno demokratinės diskusijos, demokratinių nuomonių pats laikas reaguoti į piliečių peticijas, kurias jie mums atsiunčia, praklausdami Taigi, politikai, gal priimsit kažkada sprendimą, nei viena valstybė narė nesugeba sutvarkyti šio klausimo, galbūt Europos komisija galėtų padaryti ir Europos komisija pateikė tokį pasiūlymą. Ir e, pareikalavo, kad būtų baigta ta sistema. Konsultacijų buvo labai daug, labai plačios buvo. 5 milijonai piliečių dalyvavo konsultacijose per vieną vasarą. Tuo metu visi buvo atostogos ir pleže gulėjo, bet yra žmonių, kurie yra labai motivuoti ir kurie prieškia, kad gana žaisė su tuo laiku. Taigi dabar klausimas būtų toks. Kas, e, kai, kaip bus nuspręsta taryboje, koks bus arbitražas taryboje. Aš siūlau iškart kreiptis į transporto ministrus pirmininkaujant Rumunijai, kurie dalyvaus mūsų diskusijoje. Aš nemanau, kad mūsų komitetas galėtų dabar primesti pozicijai, e, komisijai poziciją. E, Europos komisija galbūt skubėdama parengė pasiūlymą, bet sureaguodama į pateiktasias peticijas ir į demok kulkuliuojančią demokratiją Europos komisija ir jos prezidentas pareiškė, pirmininkas pareiškė, kad nesinervinkit, tas klausimas bus įtrauktas į darbo atvarkę. Pone Arogard, aš jums suteiksiu žodį. Pasakykit, kaip reaguoti, nes tikroji problema, kaip mes jau sakėme, yra ne laiko keitimas, bet atsakomybės palikimas valstybėms narėms. Valstybės narės turi nuspręsti, ar pasirinks vasaros ar žiemos laiką. Ir man atrodo, kad čia darome didžiausią klaidą, nes reikėjo palikti daugiau laiko kiekvienai valstybei nariai pasitarti su piliečiais, pasitarti su kiekviena valstybė narė atskirai. E, pane Bilbao, jeigu neklystu, ir pane pranešėja sakė, kad turim galvoti apie transporto sektorių. Atkreipkim dėmesį tai, kad yra sektorių, kuriems reikia daugiau laiko prisitaikyti. Todėl gerbiamą Europos komisiją, paaiškinkite mums, kaip jūs padėsite mums šį dosiją sureguliuoti. Žodis jums. Um, um, uh, ačiū, ačiū, aš norėčiau padėkoti šiandien pranešėjams, norėjau padėkoti ir pranešėjai Ulskov, už darbą nagrinėjant komisijos pasiūlymą dėl laiko keitimo e, sustabdymo. Dėkuoju Jums ir dėkuoju Jums už Jūsų puikų temos pristatymą. Aš norėčiau apskritai padėkoti Jums už bendrą mūsų pritarimą, mūsų mm, mm pasiūlymo įvertinimą dėl atsisakymo keisti uh, laiką ir žinoma reikėtų turėti omenyje, kad keičiant laiką labai svarbu užtikrinti ir kad toliau sėkmingai veiktų vidaus rinka. Taip pat dėkoju už pasiūlymus dėl šito pasiūlymo galimo įsigaliojimo laiko, direktyvos įsigaliojimo laiko. Mūsų pasiūlyme buvo remamasi nuostata, kad e, teisėkuros institucijos bendrai susiturs, susitars ir, žinoma, tose darybose dalyvaus ir e, parlamentas. O jeigu taip nebus, tai tuomet prireiks ilgesnio laiko. Norėčiau paminėti kai kurios konkrečius jūsų pakeitimų siūlymus, kai ką paaiškinti ir atsakyti į tai, kas kelia jums abejonių. Penktasis pakeitimas, juo yra siūloma šeštojo konsultuojame dalyje atsisakyti nu, e, nuostatos, kad valstybės narės neturėtų keisti laiko dažniau negu vieną kartą per metus. E, ir pranešėjas sako, kad laiko keitimas turėtų būti ne taisyklė, o išimtis. Tačiau komisija savo tekstu norėjo pabrėžti, kad ji kaip ES viena iš teisėkuros e, kūrėjų nenorėtų, kad valstybės narės kiekvieną kovą arba spalio mėnesį keitinėtų laiką o tai reikštų, kad e, striktų vidaus rinka ir todėl yra siūloma palikti, kad nedažniau negu vienerius metus per metus. Šeštasis pakeitimas ir aštuntasis pakeitimas, tai yra septintosios konsultacijos dalies pirmoji dalis. Uh, pranešėjai siūlo tiesiog pasirinkti kaip pagrindinę, pagrindinį variantą žiemos laiką ir valstybės narės, kurios norėtų keisti sausio mėnesį, turėtų apsispręsti ir tai padaryti tik tai vienintelį kartą kovo mėnesį. Ir tas uh, vasaros laikas leistų pasiruošti paskutinį kartą uh, taip vadinamam žiemos mėnesiui, o valstybės narės tada galėtų apsispręsti pagal savo kompetenciją dėl jų taikomo laiko juostos. Pranešėjas taip pat siūlo paklausti, paprašyti valstybės narės paskirti kontaktinius centrus, tai yra septintas ir aštuntas pakeitimai. Aš suprantu, kad pranešėjas siūlo tai norėdama, kad būtų supaprastintas koordinavimas veiksmų tarp valstybių narių. Iš tikrųjų yra vertas dėmesio pasiūlymas, tačiau mes vis dėlto manome, kad reikėtų įvertinti ir galimą administravimo naštą, taip pat reikėtų turėti omenyje valstybių narių įgaliojimus. Tai yra labai svarbus komisijai aspektas, kadangi valstybės narės turi pačios teisė apsispręsti, kokiu laiku naudotis. Mes negalime kištis į valstybių narių kompetenciją, tačiau šiuo pasiūlymu mes mm, kreipiame dėmesį į sezoninius laiko keitimus. Bet to dėl informacijos keitimosi informacija. Mes vis dėlto manome kitaip negu siūlo pranešėja, kai reikia teikti informaciją apie pasirinkimą keisti laiką. Valst... Maničiau, kad komisija turėtų informuoti valstybės narės ir kad joms nekiltų papildomos administravimo naštos. Pranešėja taip pat siūlo nuo 6 iki 18 mėnesių laikotarpį, per kurį būtų informuojama apie apsisprendimo, kad ūkio subjektai galėtų laiku ir tinkamai pasiruošti šiems pasikeitimams. Iš tikrųjų, manyčiau, reikėtų pasirinkti tinkamiausią momentą, kad ir valstybės narės, ir ūkio subjektai laiku būtų informuoti apie galimus laiko zonos pakeitimus. Aš puikiai suprantu, kad galutinėme pranešime reikės atsižvelgti į kitų komitetų siūlymus. Iš kai kurių šešėlinių pranešėjų aš išgirdau, kad jie kituose komitetuose taip pat rengėsi pateikti pakeitimų siūlymų. Jų norėčiau komentuoti, kadangi jie dar nėra pateikti. Norėčiau dar kartą padėkoti Jums už nuveiktą darbą ir laukiu Jūsų galutinį pranešimą. Cette... Dėkuoju Jums už pasisakymą. Pone Hed, dabar suteiksiu Jums žodį apibendinti diskusijai. Dėkuoju. Maritos Ulskio vardu norėčiau padėkoti Jums visiems už pastabas. Visa tai užfiksuota, jei perduot išklausysiu visus jūsų pastebėjimus, pasiūlymus. Man taip pat susidaro įspūdis iš išsakytų pastebėjimų, e, kad e, jums aktualūs tie dalykai, kuriuos Marita jūs kokiau laimės, e, mini savo pradėšime, taigi turėsite galimybę toliau dirbti su jie. Terminas pakeitimams yra 28 vidudienis. Dabar e, surinksime praktinį seminarą šiuo klausimu. E, panaikinimas direktyvos 2084 e, dėl sezoninio laiko keitimo. Norėčiau pakviesti visus mūsų ekspertus ateiti į salės priekį, kad galėčiau jūs pristatyti. Allez-y. Prenez votre temps. Allez, nous commençons. Taigi pradėkime. Norėčiau Jums pristatyti mūsų svečius. Profesorių Burkovskį. Sveiki atvykę į mūsų um, įstaigą. Jūs esate E, transporto ekonomikos e, katros vedėjas. E, dekano pavaduotojas mokslo reikalams Gdansko universitete. Taip pat atvyko pas mus Kiran Sarma. Jūs kalbėsite apie tai, kokį poveikį turės laiko keitimas ir akcentuosite kelių saugos klausimus. Jūs e, Golvai universitete e, dirbate, labai malonu, kad atvykote. Taip pat pas mus lankosi ponas Andrew Jarvis, e, ICF vicepirmininkas, jūs kalbėsite apie E, galimybės taupyti energijos ir energijos rinkas. Mes e, daug dėmesio skiriame energetikos ekonomikai ir, ir išgirsime iš jūsų, ką jūs pasakysite to klausimu. Taip pat atvyko pas mus panas Dario Kunė Kastroviecho. Jūs atstovote Granados universitetui. Jūs esate uh, E, specialistas e, medicinos labiau klausimų, psichologijos, fiziologijos klausimų. Jūs tikriausiai e, tyrėte žmonių veiklą, aspektus įvairius žmonių sveikatos, taip pat gyvūnų ir jūs pakalbėsite apie tai, kaip laiko keitimas ar jo atsisakymas veikia žmonių sveikatą. Labai griežtai reglamentuosiu laiką bet noriu pasakyti, kad šis praktinis seminaras yra labai aktualus, nes pateiktas pasiūlymas dėl direktyvos, kuri siūlytų panaikinti direktyvą e, įvedusią laiko keitimą. Ir mes dabar kalbame apie vyras galimybės, apie poveikį ir transporto komitetas sureng, nutarė surengti šį praktinį seminarą, e, norėdamas, seminarą, norėdamas išsiaiškinti visus tuos aspektus ir uh, norime plėtoti savo darbą, darbą šioje sityje. Žinome, kad taryba dabar blokuoja e, sprendimą. Parlamentas ir komisija e, labai aktyviai veikia e, prisima atsakomybę, ypač parlamentas, dėl to, kad, žinome, žmonių E, daug sureagavo viešasias diskusijas, 4,8 milijono žmonių e, pateikė savo nuomonę per viešasias konsultacijas, jau labai žinomas praeitą vasarą jos buvo surinktos. Ir mūsų e, tikslas būtų mūsų komiteto pasižiūrėti, ar galima sutaupyti energijos, bet taip pat kalbama labai apie daug, apie poveikį sveikatai žmonių, keičiant e, laiko keitimas, kokį poveikį turi. Ir Prancūzijoje, pavyzdžiui, sakoma, kad keitimas laiko atsakingas už 40 procentų e, nelaimingų atsitikimų keliuose. Aš norėčiau prašyti jūsų pasakyti kaip ekspertų, pristatyti savo nuomonę, savo tyrimų rezultatus. E, ir klausimas pagrindinis būtų toks, kokį E, poveikį. E, laiko keitimas įsakymas turėtų saugumui keliuose, e, sveikatai, energijos taupimui. Žinau, kad taip negerai yra, bet laiką turime riboti ir suteiksiu kiekvienam iš jūsų aštuonias minutės, o paskui bus galima padiskutuoti bendrai visiems e, išgirdus jūsų pasisakymus dabar. Pone Barkovskai, žodis jums, aštuonios minutės. Prašau. Dėkoju. Aš norėčiau pasidalyti su jumis tyrimo išvadomis, galbūt ne tik tyrimo išvadomis, bet taip pat išvadomis konsultacijų su pramonė, su e, kelių, geležinkelių e, ir oro transporto sektorių atstovais konsultavomės dėl kelių transporto. Labai įdomių dalykų galima pastebėti. Jūs e, sakote, kad tikitės pozityvių rezultatų, bet žiūrint iš verslo perspektyvos, tai, tai tie pokyčiai tikrai neturės jokio poveikio. Galima galbūt uh, kalbėti apie nedidelį sutaupimą, bet sutaupys tik tai didelės įmonės, bendrovės, nes šiek tiek transporto veikla per savaitgalius vykdoma pasikoreguos, nes e, dažnai, dažniausiai e, tai bus susijęs su savaitiniu polisio laiku vairuotojų ir e, laiko keitimas galbūt bus susijęs su dar, vairuotojų polisiu ir iš tikrųjų gali netgi kainuoti daugiau įmonėms tas momentas. Dar vienas dalykas - dabartinės situacijos keitimas E, atsis e, ir e, panaikinimas laiko keitimo visuotinio gali turėti neigiamų paveik, pasiekmių šiek tiek dėl to, kad jeigu valstybės narės nekoordinuos to laiko keitimo. Ir taip pat reikėtų pasakyti, kad infrastruktūros sąnaudos nepadidės Taigi neutralu e, tas pokytis neutralus bus infrastruktūrai. O geležinkelių įmonių atstovai e, taip pat e, nėra labai surūpinę, nes sakoma, kad laiko keitimas susijęs galbūt tik tai su 5 procentais e, dienos operacijų, e, traukinė atvažiuoja anksčiau arba vėliau, kartais jie turi stovėti šiek tiek laiko ir galbūt atsisakius laiko keitimo šiek tiek bus sutaupyta elektros energijos. Dar vienas svarbus dalykas - infrastruktūrai, jos sąnaudoms tai niekaip neatsilieps nes reikia vis tiek apšviesti e, geležinkelį ir nepriklausomai nuo laiko keitimo vis tiek e, užtikrinamas apšvietimas. Dėl e, sezoninių tvarkaraščių, ar tai kaip nors pasikeis? Sezoniniai tvarkaraščiai sudaromi neatsižvelgiant į sezoninį laiko keitimą. Tai yra gal labiau reakcija, bet koks E, laiko keitimas vyksta ne piko metu ir dėl to nekainuoja tai daug ir e, krovinių pervežimas geležinkeliu visiškai niekaip nenukentės ar neišloš, e, nes yra susitarimai dėl tvarkaraščių. Tačiau keleiviams tai turėtų turėti labai teigiamą poveikį bent jau taip galvoja geležinkelio įmonių vadovai, būtent keleiviams tai bus palanku. E, pavyzdžiui, e, e, jeigu kai keičiasi laikas, bijomasi, kad kartais keleiviai negaus paslaugų, turiu galvoje paslaugas papildomas, pavyzdžiui, autobusų paslaugos, kur autobusais atvežami keleiviai į, į geležinkelio stotis. Taigi, manoma, kad sumažės problemų. Dar vienas dalykas - oro transportas. E, E, bijomasi vienintelio dalyko nekoordinuoto laiko keitimo valstybėse narise, tačiau kito poveikio nenumatyta, nebus taupyta nei e, kūro, nei energetikos kitų išteklių, galbūt e, bus taupyta dėl vietinio laiko skirtumų, nes galbūt bus lengviau suderinti tą vietinį laiką prie universalaus laiko suderinto. O taigi laiko keitimas neturėtų turėti jokių neigiamų pasiekmių. Ir aišku, jeigu nebus sezoninio laikio keitimo, tam tikra veikla palengvės. E, Tačiau kita vertus galima pasakyti, kad jungiamieji skrydžiai ir taip yra labai gerai sukoordinuoti. E, e, bet E, taip pat, e, kas išloš, tai e, keleiviai, nes bus didesnis suderinamas su viešuoju kitų transportu. Bet gali būti vienintelė problema, gal didžiausia problema ar sąnaudos didžiausios susijusios būtų su laiko tarpsniais oro bendrovėse ypač tai aktualu gali būti labai aktyviuose oro uostuose, nes jeigu mažesni oro uostai, tai jie nepajus jokio skirtumo, kadangi yra daugiau laiko e, tarpsnių, negu kad yra oro bendrovių norinčių jais naudotis. Oro bendrovės nesitai, kad uždirbs daug pelno, e, tačiau bijomasi tik vienintelio dalyko, kad laiko keitimo atsisakymas gali kelti problemų dėl pasidalimo laiko tarpsniais. Ir e, oro uosto atstovai e, galbūt labiausiai bijo nekoordinuoto laiko keitimo atsisakymą ar, ar ne, laiko keitimo Europoje. E, išvada būtų tokia, galbūt e, šiek tiek galima bus sutaupyti energijos išteklių, bet e, infrastruktūrai nieko tai neke, nekainuos papildomai, o kas išloš labiausiai, tai keleiviai. Ačiū. Toliau panas Sarma. Aštuonės minutės jums. Aš norėčiau savo prezentacijos kontekstą pristatyti. Pirmiausia, pasiūlymas e, baigti sezoninę laiko kaitą e, ir jo sąsaja su kelių eismu rodo, kad e, laiko perkeltim, šviesos paros meto perkelimas iš ryto į vakarą atneštų naudos eismo saugai, bet rizikos veiksnių yra labai daug ir šviesa ir matomumas yra tik vienas iš tų veiksnių. Kitas dalykas, prezentacijoje yra kalbama apie laiko ir šviesos pokyčius. Tai yra skirtingas e, e, reiškinys skirtingose jurisdikcijose priklausomai nuo ilgumos ir platumos. E, einant į vakarus, saulė kyla ir leidžiasi vėliau, bet to mes turime atsižvelgti į klimato pokyčius, pavyzdžiui, atsitraukiant nuo pusiaujo prezentacijoje aš norėčiau kalbėti apie tai, kad šviesos perkelimas iš ryto į vakarą ar atvirkščiai turės skirtingo poveikio skirtingiems kelių vartotojams priklausomai nuo jų veiklos. Taigi kelio naudojimo laikas e, labiausiai turėtų būti siejamas su vaikų einančių į mokyklą e, sveikata ir gyvūnų sveikata ūkiuose, jeigu apie tai labai daug kalbame. Taigi apie ką šiandien daugiausia kalbėsime? Mano prezentacijoje yra kalbama apie galimus padarinius, jeigu nutrauksime e, laiko e, keitaliojimą ir kokios įtakos tai turės kelių eismui. Nuolatinis vasaros laikas greičiausiai palankiai paveiktų kelių saugų Europos Sąjungoje, kai kurie uh, uh, kaitos naikinimo propaguotojai būtent šį argumentą pasitelkia ir sako, kad ilgesni vakarai leistų išsaugoti daug gyvybių. Aš tai vadinu uh, šviesos pokyčio hipotezę. Yra sakančių, kad jeigu atsisakytume sezoninės laiko kaitos, kai kurios jurisdikcijos pasirinktų kitokias laiko sistemas. Tačiau šiame pasiūlyme turėtų būti galvojama apie atnešamą naudą e, perkelus šviesesnį paros metą į vakarą. Taigi dabar aš vadovausiuosi šviesos pasikeitimo hipoteze. Šioje skaidrėje matote susidūrimų keliuose duomenys Airijoje. Panaši tendencija egzistuoja visoje Europos Sąjungoje. E, dvi pikinės valandos, viena yra iš ryto, kita vakare, e, kada daugiausia automobilių susiduria ir tai yra daugiausia e, per intensyviausio eismo laikotarpį. Vakaro piko valanda, kur yra žymiai didesnė negu rytinė, yra siejama su šviesos nebuvimu arba prastu matomumu. Ir e, tada, jeigu sukeistume laiko šviesos e, valandas, tada būtų daugiau šviesos vakare ir daug, mažiau būtų susidūrimų vakare. Taigi e, dabar turime išanalizuoti įrodymus, e, tyrimus atliktus šioje srityje. Britanija atliko vasaros laiko eksperimentą nuo 68 iki 71 metų. Per tą laiką Junktinė karalystė išlaikė Britanijos standartinį laiką plus vieną valandą, ir 2068 e, metų kovo mėnesį ir, ir e, buvo įvestas vienoks laikas ir jis išliko iki 71 metų spalio mėnesį. Trys studijos išnagrinėjo e, kelių avarijų statistiką ir paaiškėjo, kad padidėjo susidūrimas rytais ir sumažėjo susidūrimų vakarais. Ir tai buvo sutaupyta 0,7 procentai uh, įvyko 0,7 procentais mažiau e, avarijų, mažiau rimtų sužeidimų. Taigi tokie yra įrodymai. Tačiau aš e, čia norėčiau išskirti tris interpretacinius dalykus. Pirmiausia, šie duomenys yra 50 metų senumo. E, kelių infrastruktūra, vairuotojų elgesys, eismo e, intensyvumas dramatiškai per tą laiką pasikeitė. Antras dalykas, nors šiandien tie duomenys dar ir galioja Junktiniai karalystiai, neįmanoma Junktinės karalystės išvadas pritaikyti kitoms valstybėms dėl to, kad šviesa keičiasi skirtingai geogra... priklausomai nuo geografinės platumos ir ilgumos. Ir galiausiai aš norėčiau paminėti, kad Junktinė karalystė šio eksperimento atsisakė, nes Britanija mane, kad yra neįmanoma kokybiškai vertinti jo naudą. Ir kitas dalykas buvo galvojama, kad tai daro neigiamą įtaką Šiaurės Škotijos žmonėms. Ir žmonės, kurie keliasi labai anksti, uh, E, tarp jų ūkininkai ir mokiniai, e, labai daug laiko praleido tamsoje. Todėl mano išvada tokia, Britanijos vasaros laiko eksperimento tyrimas neturėtų būti pasinaudojamas kaip argumentas išlaikyti laiko, nutraukti laiko keitimus, e, teigiant, kad tai sumaž... padidintų kelių saugą. Kita e, svarbi studija. E, visa literatūra susijusi su e, dienos šviesos e, efektyvesnių panaudojimų. Laikas būtų keičiamas e, kovą ir e, spalį. Tai yra tarsi ir natūralų eksperimentas. 2017 metais dr. Rachel Herr ir aš išnagrinėjome e, tarptautinę literatūrą e, dėl e, DST pokyčių. E, paaiškėjo, kad avarijų rytai sumažė, padidėdavo, vakarai sumažėdavo, paaiškėjo, kad maždaug 12 savaičių prieš ir po laiko keitimo tas fenomenas buvo pastebimas. E, buvo pastebėta, kad pavasarį sumažėdavo avarijų skaičius, greičiausiai tai buvo susiję netgi su vasara, o be to mokyklos išeidavo atostogų. Trumpalaikė analizė atrodė yra geriausia. Uh, E, keičiamo sezoninio laiko išvada. Taigi 16 studijų mes išnagrinėjome ir 3 ataskaitos buvo atliktos. E, trijose buvo sakoma, kad padidėjo to avarijų, penkiose buvo sakoma, kad e, sumažėjo ir penkiose buvo sakoma, kad niekas nepasikeitė. Tačiau akivaizdu, kad e, e, laiką keičiant buvo padaroma žala pavasarį e, mėgojimo trukmiai. Spalio mėnesio pakeitimas reikalauja naujų tyrimų, nes miegas nesutrumpėja ir viena valanda prisideda šviesos, šviesesni rytai ir tamsesni vakarai turėtų tarsi ir padidinti avarijų skaičių, Taigi vėl 15 studijų buvo atlikta, maždaug dvi savaitės po pasikeitimo buvo įvertintos, buvo atsižvelgta į oro sąlygas tuo metu, penkiose atvejuose buvo sakoma, kad padidėjo avarijų skaičius, penkiose sumažėjo ir penkiose niekas nepasikeitė. Ilgalaikis pasikeitimas po pereinamojo laikotarpio 12 mėnesių rodė neigiamas tendencijas, bet tai yra siejama su pablogėjusiomis oro sąlygomis, nes prasidėdavo žiema. E, taigi, e, panašu, kad be rimtos, be smulkos e, įtakos, pavyzdžiui, pėstiesiems ir dviratininkams, efektyvios naudos nėra užfiksuota, bet didelė įtaka yra padaroma anksti besikeliantiems žmonėms, ūkininkams ir vaikams. Nebuvo įvertintas taip pat poveikis žemės ūkiui. Mano išvados. Ištyrus DST literatūrą galima teikti, kad išvados yra skirtingos. Tyrimai nepateikia pakankamai argumentų e, dėl šviesos pakeitimo. Tarptautinė literatūra e, nepateikia pakankamai įrodymų, kad šviesos valandos perkelimas iš ryto į vakarą teigiamai pakeiktų kelių saugą. Taigi mano išvada tokia. E, Pereimas prie nuolatinio vasaros laiko turėtų būti pakrystas kitais veiksniais negu tik kelių sauga, nes e, jeigu e, Nes turimos išvados yra nepakankamos ir valandos perkelimas iš ryto į vakarą ES vargu ar atneštų iš tiesų naudos kelių eismo saugumui. Ačiū šią prezentaciją. Toliau ponas Žervisla jūs kalbėsite apie energetikos aspektą. Ačiū labai diena. Aš prieš keletą metą komisijos užsakymu atlikau tyrimą dėl galimo poveikio. Ir tuo atveju, jeigu vasaros laikas nebebūtų sinchronizuojamas ir kaip tai atsilieptų energetikos sektoriui. Jūs puikiai supratote suprantamte, kad grįžtant atgal reikia įvertinti, jog buvo daug sąsajų tarp šitos laiko katalėjų politikos ir energetikos politikos. Iš tikrųjų, teikiant siūlymą dėl vasaros laiko, tikimasi su, mm, e, sutaupyti daug šviesos laiko. Tai buvo padaryta jau prieš šimtą metų ir Junktinėje karalystėje Taip pat buvo siekiama sumažinti energijos kaštus. Dėl šitų sutaupimo galimybių. E, apskritai šis klausimas yra pakankamai diskutuotinas ir diskutuotina ir tai, ar ir šiandien, ir arba rytoj būtų galima pakankamai daug sutaupyti elektros energijos, jeigu būtų atsisakoma vasaros laiko. Iš tiesų ES energijos e, paklausa didėja ir taip pat didėja ir mm, CO2 iš metalų kiekis. Taigi šitie įrodymai yra pakankamai sudėtingi. Buvo atlikta pakankamai daug tyrimų valstybių narių lygmenių, pavyzdžiui, Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje. Ir tos tie tyrimai tam tikrų mastu parodė, kad galima sutaupyti, nors ir nepakankamai daug, jeigu laikas yra persu, persukiojamas. Akademinėje valstybių narių literatūroje atsispindi tyrimų apie galimą mūsų taupimus išvados ir ko gero tiesiog yra atliekamas modeliavimas ir šitas poveikis gali būti arba sutaupimas nuo 0 iki 0,2,5 procentų. Iš tikrųjų, visa šita situacija yra pakankamai sudėtinga, viskas priklauso ir nuo tyrimo metodų. Jeigu mes pasitelktume E, įrodymus, išanalizuotume atliktus tyrimus, tai situacija tampa dar sudėtingesnė. Kadangi tarptautinė literatūroje yra pristatomi tyrimai, tokie kaip, pavyzdžiui, Kanados atlikta e, e, studija įvertinasi globalę situaciją, kurioje buvo nurodyta, kad keičiant laiką galima sulaukti naudos Europos tyrimai galbūt labiau naudingesni ir priimtesni mums, kadangi ten buvo atlikti, pavyzdžiui, tyrimai Vokietijos Bundestago technologijų skyriuje ir ten yra kalbama apie tai, kad tų rezultatų nebūtinai galim, galėsime sulaukti perkeldami išvadas iš vienos šalies į kitą. Kai mes atlikinėjome komisijos užsakymų tyrimą, mes taip pat e, susisiekėme su valstybių narių vyriausybėmis ir taip pat ūkio subjektais, energijos sektoriuje. Valstybės narės minėjo, kad e, tiesiog vasaros laikotarpiu sumažėja energijos sunaudojimas, tačiau jos nepaminėjo e, konkrečiai šitų apimčių, kadangi šitas poveikis atrodo nėra didelis. Iš energijos sektoriaus atstovų gavome informacijos, kad dabartinė situacija neleidžia daug sutaupyti, tačiau yra, e, e, yra tam tikrų e, bus tam tikrų sunkumų, jeigu, pavyzdžiui, turime omenyje dujų tiekimą tarptautiniu mastu, kadangi tada pasikeistų paros laikas. Tačiau Europos Sąjungoje e, keičiantis teisės akto, tams taip pat keičiant technologijoms, e, energiją galima sutaupyti ir kitais būdais, nebūtinai pasirinkant ar atsisakant vasaros laiko. Verslo atstovai sako, kad E, sutaupyti galima efektyviau apšviečiant. Taip pat, galvojant apie ateitį, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad reikia iš anksto žinoti, ką valstybės ketina daryti su laiko sukaliojimus savo valstybės narėse, kadangi reikia laiku prisitaikyti ir taip pat e, siekti išvengti tam tikrų neigiamų poveikių, sakykime, pats žmogus galėtų apsispręsti, ar jisai važiuos dviračiu, ar e, tiesiog žiūrės televizorių. Ir baigiant, reikėtų pabrėžti vieną aspektą, kuris išiškėjo mūsų tyrimo metu. kad koks sprendimas bebūtų, tai reikėtų pagalvoti apie sinchronizavimą. Ir taip pat, kad būtų galima prisitaikyti prie tų papildomų kaštų. Aš manyčiau, kad e, šitas laiko pakeitimas neturėtų būti, yra susijęs ir taip pat su internetu, kadangi yra pakankamai daug e, programinės įrangos ir inform, įvairiausių sistemų, kurios turės būti atitinkamai derintos, suderintos ir todėl komisija turėtų įdėti pakankamai daug pastangų, jeigu ji pasirinks tą variantą ir pasirinks taisyklės, tai jūs turite būti tokios, kurios galėtų būti lengviau įdėgiamos. Dėkuoju už jūsų pasisakymą. Ir mūsų paskutinis svečias yra ponas Kastroviecho. Jūs pakalbėsite apie galima poveikį e, E, žmonių sveikatai, ne gyvūnams. Prašom, jums žodis 8 minutėms. Norėčiau pakalbėti apie tai, kaip laiką keitė plitimas gali paveikti žmonių sveikatą. Ir mano pasakymas susidės iš e, trijų dalių. Pirmiausia, pakalbėsiu apie tai, kaip e, žmonės ir gyvūnai funkcionuoja ir kaip e, vasaros laiko keitimas, perėmės prie vasaros laiko paveikė sveikatą ir paskui pakalbėsiu apie įvairių poveikį. Ir noriu pasakyti, kad mūsų organizme yra daugybė, e, yra pagrindinis laikrodis, kuris kontroliuoja e, laiką. Ir mes visi turime e, centrinį molekulinį laikrodį 2017 metais e, už tyrimų šioje srityje būtų, buvo suteikta Nobelio premija mokslininkams ir uh, tyrinėjimai susijęs su tuo, kaip šviesa veikia mūsų funkcionavimą. Uh, pavyzdžiui, e, kaip veikia ryto šviesa ir vakaro šviesa mūsų smegenis, mūsų periferinius organus tam, kad e, būtų galima užtikrinti įvairias organizmo funkcijas. Ir mokslininkai nustatė, kad visų visų mūsų, viso mūsų organizmo e, lastelės, visos turi savo biologinius laikrodžius, kuriuos reguliuoja e, vienas pagrindinis laikrodis. Iš tikrųjų yra 30 milijardų tokių biologinių laikrodžių mūsų organizmuose, kurie yra suderinti visi ir labai svarbu yra užtikrinti, kad e, tų mažų e, biologinių laikrodžių laikas būtų tas pats kaip ir pagrindinio organizmo e, laikraščio, nes, pavyzdžiui, tas laikas reguliuoja kraujo tėkmę ir taip pat žinome, kad labai svarbus yra melatoninas organizmui, kurio daugiausiai pagaminama yra 3 val. ryte. Ir kai keičiama uh, E, valanda, mechaninis laikrodis keičia, e, kei, keičia savo valandas, bet e, žmogaus organizme tas laikrodis negali iškart pasikeisti, reikia mažiausiai trijų dienų, kad prisitaikytų organizmas ir dėl to desinchronizacija atsiranda. Žinome, kad melatoninas gaminamas tuo pačiu laiku kaip ir anksčiau patenka į periferinę sistemą, į lasteles Ir, o, o lastelėse e, biologiniai laikrodžiai veikia pagal ankstesnį laiką ir dėl to e, vyksta e, sukretimai chronologiniai, jie iššaukia įvairius uždegimus, taip pat e, smegenų pokyčius, širdies problemas gali su. E, kelti e, raumenų veiklą sutrikdyti ir taip pat sukelti, pavyzdžiui, E, nutukimo problemas. Ir pavyzdžiui, vienas dalykas yra e, važiuoti, vykti į vakarus. Pavyzdžiui, iš Briuselio, jeigu vyktume į Londoną, mes ir keliamės ir einame miegoti vieną valandą e, vėliau, bet saulė, ir žinoma, kad saulė kyla ir leidžiasi valandą vėliau. Ir mes. E, mūsų vidinis laikrodis mums savo, kad mes gyvename Briuselio laiku, bet jis greitai prisitaiko prie to pokyčio. Bet jeigu rūdienį mes keičiame laiką, tai panašiai kaip kad su ką tik minėtų pavyzdžių yra, kai viskas vyksta vieną valandą vėliau, mes tiek bulamės, tiek keliamės valandą vėliau, bet saulė kyla ir leidžiasi tuo pačiu metu metu, nes mes nekeičiame geografinės savo buvimo vietos ir dėl to atsiranda įvairūs sutrikimai ir e, keletą dienų užtrunka nauja sinchronizacija vidaus biologinių e, laikrodžių. Tyrimai leido padaryti įvairių e, klinikinių pastebėjimų, taip pat atlikti eksperimentai ir kalbama dabar apie krono riziką. E, ir e, žmonės gali greičiau susirgti ir net mirti dėl to, kad e, funkcijos organizmo sutrinka dėl laiko keitimo. Taigi laiko keitimas gali sukelti įvairius sutrikimus ir rimtas lygas. Pavyzdžiui, miocardo infarktą širdies smūgį gali sukelti 5-20 procentų tiek padidėja tokių atvejų po laiko keitimo. Ir pirmiausia, to, nuo to nukenčia moteris, ne tiek vyrai. Mūsų e, taip pat cirkadinis arba e, paros ritmas yra e, susijęs su mūsų imunė sistema ir tai taip pat sutrinka e, keičiant laiką būtina kad praeitų tam tikras laikas, kol organizmas e, suderina e, savo tą paros arba cirkadinę sistemą su laikrodžio pakeitimu. Žinoma, kad daugiau negu tūkstantis e, genų yra susiję su laiko keitimu. Ir labai dažnai laiko keitimas paaiškina tokias ligas ar sutrikimus kaip alergijas ar mm, iššaukia tam tikras ligas. Uh, Ir e, lastelių laikrodžiai yra susiję su um, e, pagrindiniu laikrodžiu ir e, lastelių dalymasis taip pat e, gali būti sutrikdytas, nes e, laiko keitimas užblokuoja tam tikrus dalykus ir gali išprovokuoti auglių augimą. Taip, laiko keitimas nesukelia vėžio, bet gali sukelti palankės sąlygas jam atsirasti. Ir 2008 e, metais rūpjūtį mes e, keli mokslininkai, e, kurie prisidėjome prie Europos vidaus medicinos žurnalo tam tikros straipsnio atsiradimo, susirinkom rūpjūtį ir apžvelgėme mokslinę informaciją, kuri yra surinkta, informacija e, ta susijusi su neigiamu laiko keitimu poveikiu mūsų e, cirkaniniam laikrodžiui, cirkaniniam laiko nustatymui organizme ir e, mūsų organizmui ir uh, mes e, apsisprendėme, kad nereikėtų keitinėti laiko, e, nutraukti paprasčiausiai tą praktiką. Ir dar norėčiau kelti tokį gal tipinį klausimą, koks būtų geriausias laikas mūsų biologiniam e, laikrodžiui. Galbūt tai galėtų būti Greenwich Mean Time, taip vadinamas, plus viena ar dvi valandas. Jūs matote dabar skaidrę, kurioje yra uh, E, skirtingomis spalvomis pažymėta skirtingų paros laikų, e, skirtingi paros laikai. Matome, kad jeigu ryte šiek tiek padaugėja šviesos, sumažėja šviesos vakare, tačiau per e, visą parą nėra didelių pokyčių, tai yra kairėje pusėje pavaizduoti grafikai, o dešinėje Mes e, padidiname šviesą iki labai vėlyvo laiko, ryte švies, e, šviesos laikas prailginamas ir tai pradeda blokuoti tam tikras organizmos funkcijas. E, dešinėje matome, kaip atrodo organizmas nekeičiant laiko, tai yra žiemos ir vasaros sezonai E, e, skiriasi šviesos ir tamsos laikas, bet natūraus laikas yra geriausias mūsų organizmui. Dėkuoju ponia Kastroviecho už pasisakymą. E, jisai labiau toks medicinis buvo, dabar galime pradėti diskusiją su gerbiamais kolegomis. Ir pirmiausiai suteiksiu žodį poniui Vandenkamp. Ik dacht dat u eerst naar de share. Labai ačiū. Aš maniau, kad jūs iš pradžių kreipsitės į šešėlinius pranešėjus, bet dabar aš turiu pasakyti iš viso širdies nuoširdžiai, kad mane įtakojo ispanų tyrimas. Neprisimenu, ponia, jūsų pavardės, bet e, ten buvo kalbama apie kažką rimto žmogaus organizmo funkcionavime. Ir e, jūs čia kalbate turbūt apie Briuselį, ar ne? Jūs atvažiavote iki pat čia, kad išsakytumėt savo poziciją. Ar galėtumėt, e, nebijodamas, pristatyti šis sveikatos problemas, e, ypač kai tai susijęs su kelionėmis? Nes mes visi keliaujame, važiuojame iš Briuselio į Strasbūrą, kartais net iki Kinijos reikia nuvažiuoti, laikos valandos labai skiriasi. E, koks yra skirtumas e, tarp e, įtakos organizmui, kai keliaujame ir įtakos organizmui sezoninio keitimo atveju? Kolegė Milborn. Pade Bilbao. Dėkoju, dėkoju visiems svečiams labai Įdomus buvo pasisakymai, nors pristatyti iš skirtingų požiūrio taškų. Norėčiau galbūt tokį bendrą pastebėjimą išsakyti iš to, ką girdėjome. Supratome, kad iš įmonių pozicijų žvelgiant, e, nes atsiras pernelik daug neigiamų pokyčių keitimo atsisakymas. Bet jeigu kalbame apie sveikatą, tai matome, kad E, atsisakymas laiko keitimo turės teigiamą poveikį ir norėčiau visiems pateikti trumpą klausimą. Mes turime pranešimą ir ką jūs e, žvelgdami į jį galėtumėte rekomenduoti, kiekvienas iš jūsų. Ačiū. Ačiū, ponė Bilbao. E, děkuji velice všem panelistům za poučení. Ačiū visiems kalbėjusiesiems už detalų informacijos pateikimą. Turiu klausimą kolegai iš Ispanijos. Po šios diskusijos apie įtaką sveikatai. Europos ir pasaulio chronobiologų pozicija buvo išreikta. Tai yra medikų asociacija, kuri išreiškė savo poziciją sveikatos požiūrių. Ar jūs žinote šios asociacijos galutinį sprendimą? Kliūne. Pone Kliūne. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū už pasisakymus. Man atrodo, kad e, dėl kelių saugos viskas yra aišku. Tai yra viena iš problemų, bet buvo atlikta ir daug kitų tyrimų, kurie turbūt viską pakeičia. Energijos taupimas yra viena iš priežasčių, kodėl e, buvo nuspręsta iš pradžių įvesti tą sezoninį laiko keitimą. Man būtų labai įdomu sužinoti, išklausius dabartinių prezentacijų apie sveikatą, ar turite informacijos apie psichinę sveikatą, kokios įtakos tai turi dvasiniai geroviai kokios įtakos daroma. Paskutinė skaidrė DST plus 2, e, jūs apie tai minėjote, kai šviesos paliekama vakare daugiau, ar psichikos veikatai tai turi įtakos. Pirmininkė, dar norėčiau sužinoti, ar yra įvertinta, kiek kainuoja laiko keitimas kas šešis mėnesius. Iš esmės, kiek tai kainuoja. E, keičiame kovo ir spalio mėnesiais. Verslo požiūrių E, kiek tai kainuoja, nors mes kalbame apie patogumą. Aš esu tikra, kad šis rytis yra ištirta taip pat. Labai ačiū, ponė Kliūnė, ponė, ponė Kumpular. Uh, ačiū. Dėkoju TRAN komitetui už šio klausimo organizavimą. Aš esu iš įdrė komiteto, esu šešėlinė pranešėja. E, Suomija taip pat yra įtakota šio keitimo. Aš girdėjau, kad transporto sektorius labai kritiškai sureagavo išvadas. Jūs atlikote tam tikrų stebėjimų, ar matėte e, pažang, pa, palankių kelių saugumui argumentų, ar, e, ir ką jūsų uh, ekspertai sako, ar reikia keisti laiką ar ne. Aš girdėjau, kad kelių saugos argumento negalima pasitelkti, bet Suomijoje yra nuolat kalbama apie sveikatą, kuri taip pat yra labai svarbus faktorius vairuojant automobilį. Ir aš žinau, kad įtaka sveikatai yra tin didelį, ypač pažeidžiamams grupams, bet ir mums, tokiems kaip aš, kurie kiekvieną rytą turim važiuoti į Briuselį ir kiekvieną savaitę turim važiuoti į Briuselį, tai nėra paprasta, tai nemalonu ir labai sunku. Dėl energetikos, dėl energijos, dar vieną turiu labai konkretų klausimą. Ar jūsų nuomonė, e, kokie išmanieji tinklai atneštų naudos tam? Ar jiems atnešta būtų naudos, ar tas e, keitimo per sienas klausimas būtų aktualus, ar tik tai šviesios valandos perkelimas iš ryto į vakarą kol kas yra reikšmingas. Ačiū, daugiau norinčių pasisakyti nėra, todėl aš savo ruoštų pateiksiu klausimą. Teiksiu kolegai iš Lenkijos klausimą, atsiprašau, iš Ispanijos klausimą. E, jūs sakėte, kad pasikeitimas savaime kelia daugiausia sunkumų, tarsi laiko skirtumas. Ar be to yra kokių konkrečių specialių rekomendacijų, kurios būtų palankesnės žiemos laikui ar vasaros laikui? Ar priešingai jūs galvojate, kad tos valandos turėtų būti pasirinktos atitinkamai į valstybės narės interesus? nes žinia, e, Saulė valstybėse narse šviečia labai skirtingai, todėl reikia atsižvelgti kiekvienos valstybės aplinkybės. Taigi, jeigu jūs nieko prieš, mes e, atsakymams suteiksime žodį e, pasisakymų tvarka. 3-4 minutės, jeigu galėtume atskirti atsakymams, būtų labai gerai. Ir galbūt patys praktinę išvadą, glaustą praktinę išvadą galėtumėt padaryti. Pirmiausia, profesorius Morkovskis, nes jis pradėjo diskusiją. So only... Aš galiu kalbėti tik tai apie vers, verslo aspektą. Transporto verslui šitie pasikeitimai nėra labai e, svarbus. Išskyrus tik tais atvejais, kai reikia paskirti oro e, tarpsnius aviabendrovėms. Tačiau ir tai darant vienaip ar kitaip reikėtų koordinuoti ir nenorėtume, kad valstybės narės pačios kaitaliotų laiką. Jeigu norime atsisakyti dabartinės sistemos, nereikėtų jos pakeisti nieko nekoordinuojant. Um, okay, so I think I'm being asked to Manęs buvo paprašyta, kiek supratau, išsakyti savo nuomonę apie kelių saugą. Iš tikrųjų, čia susidurime su įvairiais aspektais. Vienas dalykas, kad šitas pakeitimas pavėlina arba panksina transporto priemonių tvarkaraštį vieną valandą, tačiau nėra kokiu nors įrodymu, kad atsirastų kokiu nors problemų. Žinoma, E, kelio saugai užtikrinti, galima būtų taikyti dabartinę sistemą, tačiau sistema e, pakeitus taip pat neatsirastų kokiu nors problemu. Taigi čia e, šioje diskusijoje, ko gero, nereikėtų kreipti dėmesio į kelių saugą. Tačiau, žinoma, kiekvienoje teisės sistemoje įsigilinus į šiuos reiškinius galbūt būtų galima rasti tam tikrų specifinių aspektų, tačiau jeigu mes kalbėsim, žvelgsime plačiau, tai jokių konkrečių įrodymų mes ko gero ir nerastume. Dėkuoju. Aš taip pat atsakysiu į keletą klausimų ir pasakysiu, ką mes galėtume galbūt rekomenduoti energetikos klausimais. Jeigu mes iš gerosios praktikos patirties vertinsime šitą situaciją, tai žinoma turėtume atlikti poveikio vertinimą atsižvelgdami į kai kurius aspektus. Uh, geriausios rekomendacijos dėl ateities, dėl valstybių narių galimo laiko zonos pasirinkimo būtų štai kokios. E, įvertinot verslo galimas sąnaudas. Iš tikrųjų, du kartus metus keičiant laiką reikėtų pirmiausiai atsižvelgti į galimas verslui tenkančias papildomas išnaudas arba sąnaudas, išlaidas. Jeigu valstybių narių būtų lygmenių būtų galima statistiškai įvertinti žmonių, kuriems kyla bejonių arba problemų dėl laiko sukiojimo uh, parametrus, tai būtų gerai ir jeigu būtų galima šitos statistinius duomenis apibendrinti ir parengti įvairius scenarius dėl poveikio sveikatai ir taip pat dėl galimo sutaupimo energetikos srityje. Dėl išmaniųjų tinklų. Iš tikrųjų įdomus klausimas. Ankstesnis stebėjimai atlikti energetikos prekybos e, srityje ir e, kaip tai atsiliepia energijos tinklų sinchronizavimui e, pakeitus laiko zoną, manyčiau, kad vis dėlto reikėtų konstatuoti, kad valstybės narės pirmiausia turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu būtų tinkamai paskirstami turimi energijos resursai. Ir... Dėkuoju dabar baigti. Uh, suteiksiu žodį ponui Kastroviecho. dėl to pastebėjimo apie skraidimus lėktuvais ar nuo tai neigiamai veikia ar ne, bet atsiprašau, tačiau pasakysiu, tai visiškai neaktualu. E, e, daug, yra žmonių, kurie tris pakelius cigarečių surūko per dieną ir gyvena iki šimto metų, kiti susirga ir miršta. Ir vienus tai gali paveikti, kitų ne. Aš labai daug metų, pavyzdžiui, būdėdavau ligoninėje, nemiegojau, e, paskui ryte e, dėstau universitete ir visiškai nepavargdavau. Vienas dalykas e, yra galėti daryti kažką, kitas dalykas, kaip tai veikia mus. Taip pat reikia nepamiršti gyvūnų. Gyvūnai veikia ne pagal fizikos ar matematikos, bet pagal gamtos dėsnius. Ir gyvūnas e, kitaip kiekvienas veikia, funkcionuoja. Ir aš noriu pasakyti, kad e, reikia priminėti teisės aktus tada, e, susilaikyti nuo teisės aktų jeigu jie galėtų sukelti sveikatos sutrikimų. Taip ne visi, ačiū Dievui, e, neigiamai paveikiami yra laiko keitimo, bet e, kalbant apie poveikį neigiamą sveikatai, reikia pagalvoti apie teisės aktus ir nepamirškime prevencijos e, principo teisės aktuose jeigu atsiranda e, mokslininkų išvadų apie tai, kad keičia, e, kenčia sveikata žmonių, reikia imtis priemonių. Dėl e, chronobiologų Japonijos, Argentinos, Brazilijos, Portugalijos, Ispanijos mokslininkai susitelkėme ir dirbome šioje srityje. Neturėjome E, laiko visų chronobiologų išvadas e, patikrinti, įvertinti, bet e, kadangi vyksta diskusijos Europos komisijoje ir mes siekiame konsensuso, kad būtų galima prisidėti prie to aptariamo klausimų. Labai aiškiai matoma, kaip atsiranda sutrikimų, pavyzdžiui, psichikos vaikuose dėmesys sutrinka ir tai yra e, tirta įvairiose e, mokyklose. Taip, kaip ir anksčiau sakiau, ne visiems vienodai. E, ne visus vienodai veikia laiko keitimas, kai kurie vaikai yra jautresni, kai kurie mažiau jautrus. Kokias aš pateikčiau rekomendacijas? Pirmiausiai, nekeitinėti laiko. Antras dalykas, mūsų biologinis laikrodis yra pasirengęs daugiau šviesos priimti vakare ir kai 6 val. vakare mažė šviesos, e, tai e, e, atitinkamai prisiderina laikrodis ir pradeda veikti poilsio mechanizmai, paruošimo organizmo miegui mechanizmai. Ir mes turime suprasti, kad egzistuoja pagal, pagal metų laiką skirtumas šviesos ir mūsų laikrodis biologinis prisiderina prie to ir užtikrina mūsų biologinių funkcijų e, vykdymą. Dėkoju. Labai ačiū visiems svečiams už pasisakymus. Dar e, lieka labai daug klausimų, e, kurie susijęs su saugą keliuose ir laiko keitimu. E, bet e, nėra turbūt aišku, ar tai turi poveikio ar ne. Gerai. Jūs visi sutinkate su tuo, kad jeigu nustosime keitinėti laiką, tai uh, reikia visiems susitarti dėl Europinio masto koordinavimo, ar bus pasirinktas vasaros ar žiemos laikas. Ir komisija turi e, prisimti vaidmenį taip pat. E, matoma, kad vaikų ir vyresnių žmonių sveikata yra labai svarbus dalykas, o dėl energetinių dalykų tai e, nedaug sutaupyta būtų energijos atsisakius laiko keitimo. Uh, Ir e, e, dar vienas dalykas, apie kurį mes nekalbėjome, tai yra e, technologiniai pokyčiai energetikos srityje, pereinamasis laikotarpis, technologijos naujos. 0,5 procentai ir 1,5 procentai tiek E, galima e, sutaupyti galbūt pietuose mažiau, galima kalbėti 1,5, o vykstant į šiaurę labiau 1,5 būtų tiek. Bet e, mes gavome labai aišku signalą, reikia priimti sprendimą, apsispręsti ir priimti teisės aktus Ir mes turime užtikrinti, kad tie visi klausimai, kurie buvo išsakyti, atsispindėtų mūsų teisės aktuose. Dėkoju visiems svečiams, jūsų yra nemažai. Ir tikrai ačiū, kad atvykote, kad neapgailėjote savo laiko, paplokime jums e, visiems už jūsų darbą. Ir dabar aš norėčiau pratesti darbą. Leidžiu jūs susėsti. Thank you.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 Allez, nous continuons nos travaux, s'il vous plaît. Ačiū, dabar tęsime darbą. Kalbame 2017 m. biudžeto įvykdymą. EPSA, EFS, Europos komisijos skirtingos programos. EMSA, EASA, EGA ir Cezar. Sveikinu poną Leontinį, Frank Prusto vardu. O dabar e, žodis ponui Vandenkampf. Mėloji kolegė, mano kolega Frankas Prustas yra atsakingas už Europos komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą, o Innocento Leontini yra atsakingas už agentūras. Todėl apie tai aš ir pakalbėsiu. Frankas, Prus, Frankas Prustas dėja šiandien po pietų negalėjo atvažiuoti, todėl aš pristatysiu jo pasisakymą. Iš pirmo žvilgsnio jau galiu pasakyti, kad jis norėtų, kad Europos komisijos Europos komiteto, atsiprašau, Europos parlamento komiteto, transporto komitetas. Uh, jam suteikė garbę redaguoti šį pranešimą ir šiame pranešime yra kalbama apie biudžeto vykdymą patvirtina įprastinė tvarka, kaip ir kiekvienais metais. Frankas Prustas ypatingų sunkumų šiemet neižvelgia. Buvo atliktos įvairios studijos Europos biudžeto 2017 metų ir Prusto akimis ir EPP akimis visa tai buvo įgyvendinta patenkinamai. Jis prašo ypatingo dėmesio Europos infrastruktūros tinklų sujungimo E, priemoniai CEF ir jis kreipėsi į Europos komisiją, kad būtų e, CEF dosie elgiamasi efektyviau ir konstruktyviau. Ponas Prustas kreipėsi Europos komisiją, kad ji tęstų pradėtus darbus artimiausiais metais. E, dabar taryba, komisija ir parlamentas dalyvauja triloge susijusiame su 2017 m. biudžeto įgyveninimo patvirtinimu. Todėl ponas Prustas norėtų paraginti komisiją tęsti pasirinktą e, veiklą, eiti tą pačią kryptimį. Jis ragina visus transporto komiteto narius balsuoti už jo pranešimą rytoj. Labai ačiū uždėmesi. Toliau e, ponas Leontinį. Ačiū pirmininkė dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo už 17 metus. Kolega Van de Kamp. kad dėl EMSA, dėl EASA, dėl EGA ir Cezar agentūrų biudžeto patvirtinimo pranešimai ir taip pat e, bendrosios įmonės Shift to Rail pranešimai yra labai e, aktualūs, tačiau reikėtų prisiminti, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra labai svarbi priemonė įsiekiant įsitikinti, kaip yra naudojamas e, viešojo sektoriaus lėšos. Iš tikrųjų, didelių problemų atrodo ne, nėra ir aš manyčiau, kad tie pakeitimai, kurie buvo pateikti, tiesiog papildys, praturtins tekstą. Ir todėl komiteto vardu aš norėčiau pasiūlyti, kad mes ne tik tai patvirtintume biudžeto įvykdymą, patikiname biudžeto įvykdymą dėl visų šių minimų agentūrų. Maisner. Ačiū. Dėkuoju e, Teličkai, kuris informavo, kad jisai negalėjo laiku atvykti, jis galbūt pakeliu į parlamentą, tačiau nesuspės iki šio svarstymo. Jisai norėjo padėkoti bendra pranešėjams už nuveiktą darbą. Du pak, dviejose pakeitimuose yra primenama, kad yra uh, Mm, parengti dėl dviejų agentūrų atskiri e, pranešimai ir tikisi, kad šitas jo pranešimas bus patvirtintas rytoj balsuojant. Kreipiuosi ES komisijos atstovė ponė Montaniu. MUF tikratas. Oui, merci, Dėkuoju gerbiamą pirmininkę, ačiū pranešėjams. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti jūsų išsakytą poziciją. Mes taip pat e, pastebėjome pažangą įvairiose srityse susijusiose su agentūrų veikla. Ir dar norėčiau kai ką patikslinti, sus, tai susijęs su tam tikrais pakeitimais. Daug pakeitimų pateikta dėl agentūrų. E, E, valdymo ir e, apskaitos pareigūnų vietos organigramoje. Mes e, taip pat labai daug dėmesio skiriame tau. EMSOS padėtis jau pernai buvo sutvarkyta. ESOje taip pat dirbama, valdybai bus pateikti artimiausių metų pasiūlymai, o dėl geržinkio agentūros taip pat tą patį galiu pasakyti. Uh, Taip pat pateikta nemažai pakeitimų susijusių su viešųjų pirkimų procedūromis ir norėčiau kai ką patikslinti. Jūs paminėjote esos problemas. E, taip yra viena procedūra, kur pastebėta problemų, tai susijęs su informacinėmis technologijomis. Jau E, daug metų e, tęsia problema 15 milijonų eurų suma, bet e, metinėme sprendime dėl finansavimo tas sritis, tas sričiai bus numatyta tik tai 5 milijonai. Ir primant metinius sprendimus dėl finansavimo bus atsižvelgta į tai, ką jūs paminėjote. Ar dar norėtų pranešėjai pasisakyti? Prašom, Vin Vandenkamp. Dėkuoju, pirmininkė. Pamiršau kai ką pasakyti. Komisijos biudžeto vykdymo tvirtinimas. Ponas Telička, Aldė vardu pateikė pakeitimų, taip pat socialistų frakcijos vardu ponas e, Kaputo ir Delundė žaliųjų atstovas. Taip pat ponė Arnotų pateikė pakeitimų Ponas Prūstas e, balsavimo sąraše e, pritarė visiems pakeitimams, bus pliusas išskyrus ponios ar nuotų aštuntam pakeitimui. Ir galutinis balsavimas bus pozityvus teigiamas. Dėkuoju, ponė Vaninkam. Norėčiau pasakyti, kad E, pakeitimus galima pateikti iki sausio Rytoj 9 e, ryto balsuosime dėl šio klausimo. Dešimtą man sako. Taigi viena valanda bus sutaupyta. O dabar posėdį baigsime, nes toliau uh, dirbsime už uždarų durų, bus pristatyta informacija apie trišalės dėrybas. E, taigi trumpa e, pertraukėlė, reikia sustabdyti transliavimą internetu, taip pat suteiksiu laiko tiems, kurie negali būti salėje, ramiai išeiti. Žinote, kad gali būti deputatai ir įgalioti asmenys, o kiti.